So, dear colleagues, uh, the jury... Gerbiami kolegos, Teisės reikalų komitetas tęsia darbą jau vienas be moterų komiteto. Netiek daug europarlamentarų dalyvauja, todėl žodį iš karto suteiksiu ponui Enrico Gasbara. Dėkuoju, pabandysiu kalbėti trumpai. Dėkuoju, kad suteikėte galimybę apžvelgti šį pirmąjį, pirmąjį ataskaitą. Aš turėjau, turėjau patikti nuomonę dėl dosie, kurią 10 e, rugsėjo pateikiau žimtumo komitetas. Mes turime pateikti nuomonę 17 lapkričio ir aš tikiuosi, kad mes galėsime padiskutuoti 3 gruodžio šiuo klausimu. Pirinkė tie žmonės, kurie, kurie neįdomi, kuriems neįdomi mūsų tema, prašau palikti salę. Ačiū. Iki 15 gruodžio galima teikti pakeitimus, sako kalbėtojas, kad visi galėtų susipažinti su dosije. Mes susikėmė su žimtumų komitetu. Tema labai įdomi, bet labai sudėtinga. Manai, tai turėtų įkvėpti mus rengiant E, nuomonę ir išsakant nuomonę dėl teisinio pagrindo. Mes apžvelgėme 30 skirtingų teisės aktų šią temą ir klausimas yra toks sudėtingas ir komplikuotas, kad mes net negalime įsivaizduoti harmonizavimo visose valstybėse narėse. Mes laikėmės teisinio požiūrio apžvelgėme 18 valstybių narių, kurios yra parengusios tokius teisės aktus. Ir mintis yra nustatyti būtiniausius standartus e, ir pateikti nuomonės projektą. Ir noriu pasinaudoti šią e, progą, kad galėčiau visą tai pristatyti. Manau, kad mes galėsime nuveikti gerą kolektyvinį darbą kartu su kolegomis rengiančią nuomonę bet koks indėlis, kurį norėtų ar galėtų padaryti kolegos iki gruodžio 17 yra labai sveikintas, ypač šešėliniai pranešėjai galėtų nešti savo indėlį ir tuomet mes galėtume parengti gerą pranešimą. Dėkuoju. Ponas Būta. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui už temos pristatymą. Taip, tai yra sudėtinga, komplikuota tema, jau pradedant kalbėti nuo teisinio pagrindo. Aš galėjau tik tai pusėje debatų dalyvauti. Ir Europos parlamente mes esame parengę reglamentus, kuriais primetame tam tikrą elgesio modelį valstybėms narėms. Bet kiek mes stebime ir laikomės subsirimo principo. Būtina konsultuoti su darbuotojais, būtina užtikrinti darbuotojų atstovavimą valdybos lygmeniu. Kaip jūs, aš esu iš to šalies, kuri yra pakankamai pažengusi šioje srityje, bet kaip sakėte, reikia elgtis atsargiai. E, tema yra gana opi, subtili Ir mes turime elgtis atsargiai, kad nepažeistume sub, subsidirumo principų iš vienos pusės, o iš kitos pusės, kad mes ne, neapsunkitume mažų ir vidutinių įmonių veiklos, nes tai yra ES ekonomikos stuburas. Ačiū. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Pone Gasbara, sėkmės jums. Einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra visuomenės teisė susipažinti su dokumentais. Pone Hautala. Ačiū pirmininkė, aš atsižvelgsiu tai, kad jau yra ketvirtadienio vėlyva popietė. Bandysiu susilaikyti, nemonstruodama savo e, tokios aistros dėl šios temos. Kalbėsiu trumpai. Jūri komitetas teikia e, nuomonę Libe komitetui dėl reglamento taikymo, reglamento dėl visuomenės teisės susipažinti su e, parlamento tarybos ir komisijos dokumentais. 10.49. Tai reiškia vieš, e, visuomenės teisės susipažinti su dokumentais. Taip atsitiko, kad Libė komiteto pranešėjas taip pat yra mūsų komiteto narys, tai yra ponia, ponia Ferrera. Aš tikiuosi glaudžiai su jie bendradarbiauti ir pasistengti iš jūri komiteto pusės e, paremti pranešimą rengiamą Libę. Noriu pabrėžti nesenai teisingumo teisme primtų sprendimų svarbą. Tai sprendimais yra deklaruojama, kad pagrindinės teisės turėtų būti labai rimtai įmamos domen, priemant bet kokį sprendimą galėčiau du sprendimus, teismo sprendimo čia paminėti, pacituoti, bet mes turime prisiminti savo atsakomybės dalį, užtikrindami, kad piliečiai galėtų susipažinti su dokumentais, žinoma, atsižvelgiant į tam tikrus apribojimus ir reglamentų kontekstą. Opiniją negalime visko išsakyti, bet manau, Jūrių komitetui labai, būtų, labai tiktų išsakyti nuomonę trimis pagrindiniais e, klausimais ir šiek tiek apžvelgti neseniai priimtus teismo sprendimus. Trys dalykai, apie kuriuos aš galvoju, visų pirma, yra tai, kad turime priminti institucijoms jų administracinės pareigas. Joks pilietis negali naudoti savo teisę dėl susipažinimo su dokumentais, jeigu nebus gerai organizuota mm, administracija, kad būtų galima įrašus atitinkamus daryti, tinkamai registruoti įvairius failus. Ir panašu, kad egzistuoja nauja dokumentų kategorija, kuri nėra įtraukta į viešuosius registrus, kaip reikalauja reglamentas. Kalbėdami apie administracinę pareigą registruoti dokumentus, mes galėtume tikrai iškelti dienos šviesą tam tikrą dalį ES veiklos, kuri kol kas nėra viešai prieinama. Dar norėčiau paminėti, kad tai sutampa ir su kitu darbu, kurį dirba mūsų komitetas, tai yra reglamentas dėl ES teisės administracinių procedūrų srityje. Siūlomi e, straipsnį būtent ir nagrinės e, tą prievolę mm, registruoti ir daryti įrašus. Toliau. Mes turime apžvelgti konstitucinius aspektus kurie sustiprino piliečių teisę e, susipažinti su dokumentais. Aš mastau taip. Tai atitinka diskusijos su ponu Verhofštandu šiandien ryte dėl tarp institucinio susitarimo, dėl geresnio reglamentavimo. Galėtume pamastyti, kaip dabartinis dokumentų tvarkymas ir naudojimas įteis trilogose, kaip, kaip tai atitinka visuomenės teisė susipažinti su dokumentais. Parlamentui svarbiausias dalykas yra, kad taryba dalintųsi informaciją su parlamentu. Tai yra, tai yra, kad antrasis teisės aktų leidėjas žinotų, ką daro pirmasis. Vis dar to trūksta, bet yra ir gilesnis aspektas. Tai yra piliečių teisė susipažinti su dokumentais ir procedūromis. Jums leidus aš pabandysiu į tai daugiau įsigilinti ir pateiksiu jums pas, pastabas ir pasiūlymus. Dar vienas dalykas. Norėčiau apžvelgti trūkumus ir netinkamą veiklą institucijų, institucijų kai jos neįgyvendina sprendimų, kuriuos priema parlamentas plenarnių sesijų metu dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais. Mūsų pareiga yra įvertinti kad, ir, ir pasirūpinti, kad tai, ko mes reikalavome, kad tai būtų įgyvendinta. Ši, šios, nuomonės, šios nuomonės apimtis yra būtent gyvendinimo aspektai. Parlamento administracija ir, ir, ir atskiros, e, atskiri organai dirba šiuo klausimu ir dėja kartais aplanko nemalus jausmas, kad mes patys ne visada e, darome tai, ką raginame kitus daryti. Čia turime remtis teisės tarnybos rekomendacijomis ir patik, patarimais, kaip aš galiu kalbėti, kad turime įtikinamai tą nuomonę parengti. Aš manau, kad ponė Ferrera išsamesnį darbą savo e, pranešime daro. Aš parengiau pranešimą Libė komunitete 2011 metais tą pačią temą. Ir kai dabar žiūriu į tai, dėl ko beveik vienbalsiai 2011 parlamentas sutarė, vis dėlto labai daug darbo dar liko nepadaryta. Thank you, uh, Madam Hautala. Ačiū, ponė Hautala. Nematau prašančių kalbėti. Jūs tikrai pasirinkote puikų kelią, kaip dirbti toliau. Dabar dėl 20 darbo tvarkės klausimo norėčiau šį bei tą pasakyti. Pono Krysogonos nėra, bet prašome pateikti pasiūlymas dėl pataisų iki lapkričio 19 dienos ir svarbu, kad reikia keisti pranešimą, o ne supratimo memorandumą. Taigi tiek ir paskutinė e, pastaba, kad e, kitas mūsų posėdis vyks Briuselėje gruodžio 3 dieną ketvirtadienis tai bus ir posėdis vyks visą dieną. Iki 18.30 vyks visą dieną, visą ketvirtadienį. E, ruošiuosi pirmininkavimui. Ačiū Jums. Ir gero savaitgalio. So, and I will... Thank you. I will disappear now. Okay, thank, thank you, you so much. much. Okay.